Mes pareikšime pasitikėjimo komisijoje. Kiaužės 18 dieną trečiadienį jums pranešiau, kad e, daugelis e, parlamento narių atšaukė savo parašą po šio prašymo, pareiškė nepasitikėjimą komisiją. Tinkamą informaciją rasite mūsų parlamento tinklapyje, kadangi dešimtadalis parlamento narių nepalaikė šio prašymo, tai procedūra pradėta yra nutraukiama. Ponai Šefhauzeriui žodis. Šiuo klausimu norite kalbėti? À, à, à ce sujet, les, les signatures avaient. Pane pirmininkė, šią temą parašai jums buvo pateikti įprasta tvarka pagal darbo tvarkos taisyklės tam tikrų metų po to buvo parašai atšaukti, tačiau mes dabar e, esame pas, patekę į tam tikrą sudėtingą teisinių požiūrių situaciją ir todėl aš norėčiau dabar išsiaiškinti šias teisinės e, aplinkybės. Parašai buvo atšaukti, tačiau vėliau ir manau, kad jūs laikotės per daug formalistinio požiūrio į šį klausimą ir e, ta rezoliucija tikrai nebūtų pakenkusi mūsų parlamento galioms. Pirmininkas, e, mes e, vertinome visas teisinės aplinkybės ir išsiaiškinome, kad tie, kurie pasirašo po tam tikrų prašymų, gali iki parašų rinkimo laikotarpio pabaigos savo parašą atšaukti pagal 169 e, darbo tvarkos taisyklių ketvirtą dalį ir pakeisti jau e, surinktų parašų ir atšauktų kitais e, galimybė nėra numatyta. Mes atitinkamai apie šią taisyklę informavome Europos parlamento narius, kad būtų užtikrinta, jog atšaukti parašai nebūtų pakeisti naujais. Ta informacija buvo išsiuntinėta Europos parlamento nariams.